visą plenarinį posėdį, o dabar aptarsime ponios Reding pranešimą. Tai yra darybos dėl prekybos paslaugomis sustarimo. Prašome. Pone Reding. Madame le commissaire. Pone pirmininkė, pone komisarė, meli kolegos. Jau nuo 2013 vyksta e, dėrybos su 23 šalimis atstovaujančiomis 70 procentų visų pas, pasaulio paslaugų. Apie tisą sutartį vis dėlto nieko nežino pasaulis. Mes kalbame apie taisyklės, kurios galioja, kuomet naudojamės telefonu, kredito kortelėmis, e, transporto priemonėmis užsienyje, kai, kai naudojamės socialiniais tinklais E, visais atvejais, kuomet naudojamės finansinėmis paslaugomis, e, neturime teisę suklysti. Kodėl taip yra? Europos komisija vykdo dėrybas es vardu, parlamentas, kuris kontroliuoja komisiją, e, nori, kad būtų laikomasi konkrečių gairių šiuo klausimu. Ir parlamentas balsuos dėl šio pranešimo e, trečiadienį ir parlamentarai nusprendė, kad reikia keisti Europos prekybos politikos gairės. Ne tik, e, keisti ne tik dėrybų formą, bet ir jų turinį. Kalbant apie formą, e, vyksta lūžis Ilgą laiką dėrybos vykda, vykdavo uždarai, e, niekas nieko apie tai nežino. Nuo 2014 parlamento rinkimų viskas keičiasi ir frakcijos e, atidžiai stebi, kaip vyksta dėrybų raundai, vyksta e, e, intensyvus dialogas ir parlamento viduje. Net aštuoni parlamento komitetai svarsto šį klausimą, taip pat tai svarstoma ir už parlamento ribų. E, su E, plačiaja visuomenė. Mūsų prašymų mandatas tarybai ir, ir galimas ES įsipareigojimas šiuo atžvilgiu buvo paviešintas ir noriu padėkoti komisarijai už, už pagalbą šioje srityje. Ir rengdami šį pranešimą mes, šiame pranešime mes siūlome nueiti dar toliau. Kur dėl turinio, siūlomi radikalūs pokyčiai. Mes išrinkti atstovai turime teisę apibriežti, kokios teisės sutarties mes norime ir kokios nenorime. Mūsų žinia yra aiški. Mes norime geresnio reglamentavimo tarptautiniu mastu, teisingų ir solidžių taisyklių. Konkrečiau, e, šiame pranešime yra raginama daugiau abipusiškumo, siekiant prieigos prie užsienio rinkų, telekomų, transportų, viešųjų pirkimų rinkų sritise, siekiant numatyti daugiau teisių vartotojams, taip pat atsisakyti tarptinklinio ryšio mokesčius. E, taip pat daugiau galimybių mūsų MVI ir daugiau galimybių dalyvauti prie dėrybų stalo prie kurio, kaip manome, gali atsisėsti ir Kinija. Mūsų raudoniosios linijos, jų yra nemažai. E, viešosios paslaugos ir audiovizualinės paslaugos negali būti dėrybų objektu. Mūsų e, teisė reglamentuoti turi būti išlaikyta, mūsų pagrindinės teisės, teisės asmenų, domenų apsauga turi apsaugotos, asmens, asmenų judėjimas, taip pat e, galimybė atvykti pas mus tik kvalifikuotiems specialistams e, libotam laikotarpiui. Taip pat reikalavimas siekti mūsų interesų apsaugos. Negali būti sutarties be e, e interesų apsaugos ir apsaugos be sutarties. E, mūsų prekybos e, perteklius sudaro 160 milijardų eurų, Tai yra 25 procentai e, bendros prekybos dalies ir mes tikrai galime siekti e, teisingesnės ir e, sutarties ir trečiadienį darybininkams bus išsakyta labai aiški žinia. Mes norime užtikrinti mūsų įmonių interesus, Europos piliečių interesus Jeigu balsuosite prieš pranešimą, balsuosite už status quo, už taisyklių nebuvimą. Balsuokit balsuoti už pranešimą, reiks balsuoti už pokyčius, už skaidrumą, už mūsų vertybių apsaugą, mūsų interesus. Jei balsuosite už sutei, susaistysite komisiją e, aiškių parlamento mandatu ir e, prisimsite atsakomybę. Ačiū. Ačiū, toliau kalbės komisijos narė Malmström. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, labas vakaras. Norėčiau padėkoti parlamentui už e, aktyvų įsitraukimą į darybinius procesus. Daugybė komitetų e, dirbo. E, ir teikė savo nuomonės pranešėja, buvo svarbi partnerė mums, tai yra labai svarbu tas grįžtamasis ryšys derantis. Kaip žinote, maždaug 70 procentų mūsų BVP sudaro paslaugos, tačiau tai yra 25 procentai mūsų išorės prekybos. Taigi tisa sustarimas leistų subalansuoti šią kol kas nesamą pusiausvyrą. Darybininkai iš 23 PPO šalių kaip tik susitinka Ženevoje 16 darybų raundui. Ir mes tikimės, kad ir toliau pažanga bus daroma. Turėjau galimybę sustikti su daugumos, beveik visų e, besidarančių šalių ministrais Davose. Labai pozityvi, teigiama atmosfera darybų vyrauja ir visi daugmaž tikisi iki šių metų pabaigos e, aptarti visus rūpimus klausimus galutinai. Bet be abejo, kokybė čia svarbiau negu sparta. Taip pat reikėtų pasakyti, jog labai vertiname parlamento rekomendacijas, kurios yra, kurios yra įtrauktos į pranešimo projektą, dėl kurio bus balsuojama trečiadienį. Mes tikrai stengiamės atsižvelgti į tai, kas čia yra sakoma, norime, kad būtų daroma pažanga ir pagrindinis siekis yra atverti mums pasaulinę paslaugų e, rinką kad galėtų jie aktyviau įsitraukti mūsų paslaugų teikėjai. Reikia skaidrių, tvirtų, grįžtų prekybos paslaugomis taisyklių, koks ir yra teisa sustarimo pagrindas. Ir tai be abejo turi būti daugia šalių tarybų e, elementas. Ir kaip tik e, turint omeny Nairobio kontekstą, tai svarbu paminėti. Taip pat reikia siekti kiek įmanoma platesnio įsitraukimo į tisą, į tisą kad kuo daugiau šalių dalyvautų jame. Kaip žinote, daugiau nei, kaip žinote, 23 šalis dabar derasi ir tai, e, ir tos šalis sudar 70 procentų prekybos e, paslaugomis, tačiau be abejo turėkime omenyje ir tokią šalį kaip e, Kinija, tokia didžiulė rinka kaip Kinija. E, Visą tai turėdama galvoje Europos Sąjunga stengiasi būti proceso lyderė ir stengtis formuoti sustarimo architektūrą, struktūrą, e, kad būtų galima jį priderinti prie esamo GATS sustarimo, būtent e, daugia šalių pagrindų dirbant. Dėkoju už tai, kad labai stengiatės dėl skaidrumo um, aspekto. Žinote, kad dokumentai buvo išslaptinti, jos patvirtinus tarybai. Ir Inta stebėsenos grupiai, kurios vadovė buvo ponė Reding taip pat, buvo pateikti ir vidinio susirašinėjimo dokumentai. Ir internete taip pat galima rasti labai daug informacijos dėl susitarimo. Noriu pranešti Jums šiek tiek um, informacijos dėl paties susitarimo turinio. Visos dalyvės e, siekia, kad būtų tisa sustarime kalbama apie tarptautinės darbo organizacijos taisyklės. Tačiau be abejo turime e, atsižvelgti ir į kats apriepti. Ten nėra tiek daug griežtų e, reikalavimų Mm, turint galvoje taip pat ir, pavyzdžiui, besiformuojančios ekonomikos e, šalis, tokioms būtų sudėtinga pasirašyti po šiomis taisyklėmis, tačiau be abejo yra ir kitų forumų, kur yra dirbamas tomis šalimis ir kur stengiamasi, kad ir tos besiformuojančios ekonomikos šalis galėtų prisijungti prie jėlo standartų. Taip pat e, labai aktyviai siekiu per visą darybų procesą, kad galėtumėm uh, užtikrinti reikiamą apsaugos lygį, tokį, kurio, kurį manome esant reikalingu. Ir čia įtraukiame į procesus ir vietos ir regioninės institucijas, e, kad viešosios paslaugos galėtų būti teikiamos netrikdomai, taip pat ir e, pasirašęs teisą sustarimą. Trečias dalykas, norime, kad e, būtų pereita prie vadinamojo pirmojo uh, um, modelio ar tipo um, darbo proceso organizavimo, kai tarp valstybiškumo aspektas tampa toks svarbus, prekiaujant e, paslaugomis, e, jis neturėtų trikdyti e, darbo. Ir taip pat reikia pasakyti, kad nenorime, jog būtų keliama ir grėsmė Mm, per visą susitarimą. Bet kokie, susita, bet kokie susitarimai keičiantys kaip nors mm, sutartas normas iš karto įsigalios, vos tik pasirašius tysą susitarimą, tačiau e, tai nebus taikoma liberalizavimo nuostatoms, nes e, daugelis aspektų TISA tai sustarimai yra vertinami kaip gana jautrus. Taigi, ponios ir ponai, tikimės, e, kaip jau sakiau, kad galėsime netrukus užbaigti darybas dėl TISA. Mes žinome, kas yra jums svarbiausi klausimai. Dėkoju jums už įnašą į diskusiją. Ir dar kartą noriu patikinti jūs, jog bendradarbiausime su jumis. E, visais reikiamais klausimais taip pat ir toliau. Dabar deve komiteto vardu pasisakys ponas Hendel. Dėkoju. Gerai, kad Europos parlamentas pasisako dėl TISA susitarimo, tai svarbu daryti, tačiau iš esmės tik pagrumota pirštu kai kuriais svarbiais klausimais. Nuo 2007 metų 64 keturi atvejai buvo, kai buvo kreiptasi dėl paramos, milijardinės paramos e, įmonėms, e, kurios nukentėjo būtent dėl vadinamo liberalizavimo. Ir kaip tik čia eina kalba apie aštuonių tarptautinės darbo organizacijos e, taisyklių pačių principinių įtraukimą į sustarimą ir taip toliau. Tačiau kol kas tai nėra padaryta Pakistanui ar Turkijai, pavyzdžiui, tokios nuostatos tikrai didelio įspūdžio nepadarytų. Todėl ne reikėtų E, stengtis, kad prekyba paslaugomis vyktų sažiningai, o ne taip, kaip yra dabar, liberalizuojant vis daugiau sričių. Dėkoju. Toliau, ponė San, pana Sančias. Ačiū. Ačiū taip pat ir visiems tiems, kurie stengiasi pabrėžti svarbiausius elementus ir neišmesti jų iš sustarimo priepties, kad sustarimas būtų bent kiek e, veiksmingesnis. Iš tiesų yra kai kurių skyrių, buvo kai kurių skyrių, kurie būtų net nei, kurių būtų net neįmanoma įgyvendinti. Tekstas e, buvo tiesiog e, šokiruojantis anksčiau, dabar jis yra kiek priimtinesnis, žiūrėsime, kaip bus dėl jo balsuojama, bet mes aiškiai sakome, turi būti teigiami sąrašai, turi būti mm, atsisakoma e, stabdžių, e, pavyzdžiui, fin, finansų sektorio ribojimų, finansų sektoriui taikomų. Man atrodo, jeigu jau neinformuojame piliečių, tuomet bent jau reikia išbraukti kai kurias itin pavojingas nuostatas. Ačiū. Toliau Ekon komiteto vardu kalbės ponė Moska. L'obiettivo del TISA, come quello di ogni accordo... Ačiū labai, ponė pirmininkė. TISA, kaip ir bet kokio kito prekybinio susitarimo tikslas, turėtų būti bent jau mano nuomonė e, pasitarnauti vartotojams ir mūsų darbuotojams ES. Ir tai reiškia, kad e, tam būtini aukšti standartai, kurie būtų orientuoti į ilgalaikį augimą. Ir manau, kad mes turime pasistengti, kad viskas būtų tinkamai reguliuojama. Kalbant apie finansinės paslaugas, Europos parlamentas visų pirma prašo, kad būtų taikomi tarptautiniai standartai ir e, nėra kalbama apie kažkokius naujus įsipareigojimus, kurie sukeltų grėsmę standartams ES ir finansiniams sektoriams. Ir manau, kad į TISA susitarimą reikėtų žiūrėti kaip į galimybę e, panaudoti tokią globalią pasaulinę sistemą, kovojant su e, mokesčių slėpimu, pinigų plovimu ir taip toliau. Na ir dar vienas dalykas. Norėtume, kad komisija siektų skaidrumo. Manau, kad tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti, kad piliečiai būtų priartinti prie sprendimų prieimimų proceso Europos Sąjungoje. Na ir tikiuosi, kad už parengtą pranešimą bus balsuojama teigiamai. Ačiū. Ačiū. Dabar vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu pasisakys ponia Rozier. Ačiū, ponia pirmininkė. Mm, tai dar viena laisvos prekybos sutartis e, pas, dėl prekybos paslaugomis ir parlamentas šią sutartį svarsto ir iškyla tos pačios problemos užduodami tie patys klausimai, kaip ir svarstant kitas sutartis. Visų pirma, klausimas dėl tikslų. Laisvos prekybos sutartis yra prasminga tik tuo atveju, jį naudinga įmonėms ir piliečiams. Ir E, čia reikia laikytis papračių, paprastų principų sąžiningos konkurencijos, abipusiškos prieigos prie rinkų ir visų pirma išlaikyti galimybę e, priimti teisės e, įstatymus siekiant apginti visuotinius visuotinės svarbos interesus. Ir mes pasigendame skaidrumo, nes atstovaujame žmonės, pasigendame skaidrumo visuomenės labui. Norime labai, sakyti, labai aiškia žinia, mes norime daugiau skaidrumo, norime pasipriešinti socialiniam ir fiskaliniam depingui, norime apginti Europos piliečius ir norime iš šią sutartį neįtraukti tam tikrų paslaugų, visų pirma, viešojo sektoriaus paslaugų ir kultūrinių paslaugų. Dėkoju kolegoms ir pranešėjai, kuri siūlo įtraukti tokią žinę ir tą palaiko e, tam tikros politinės frakcijos. La señora Reinske representa la Comisión de Desarrollo. Ačiū labai. Toliau ponė Renkė, regi komiteto vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Tyza yra plataus uh, užmojo sustarimas, kuris uh, taip pat paveiks ir region, regionus, todėl regionų mm, E, region, regi komitetas mano, jog neturėtų būti e, taip, kad e, šis sustarimas taptų Europos Sąjungos instrumentalizuota priemonė veikti. Bendra prieiga, kokybė, prieinamumas, finansinis prieinamumas kaip viešųjų paslaugų teikimo principai turi ir toliau galioti. Ir savivaldybių veiksmų laisvės neturėtų tas sustarimas riboti Europos Sąjungoje. Reikia siekti bendrų tikslų ir stengtis patenkinti viešai piliečių interesą. Parlamento užduotis yra ginti ES piliečių interesus, e, be kita ko išsaugant ir viešųjų pastinkamą e, veiklą. Taigi tai yra labai svarbus e, tisa sustarimo aspektas. No veo al señor Albrecht, eh... Ačiū labai, nematau pono Albrechto salėje. Greičiausiai jis neatvyko, tad dabar norėčiau suteikti žodį ponui Vandekampui, jis pasisakys transporto ir turizmo komiteto vardu. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Europa susiduria su iš iššūkiais, kurių, e, mas, be, kurių neturi precedento, ekonominiai, migracijos iššūkiai. E, transporto sektorėje, manome, e, yra daug galimybių, e, kurias būtų galima išnaudoti su šia sutartimi, e, pavyzdžiui, geležinkelių transporte ir jūrų transporte. Europa turi didžiulį potencialą transporto paslaugų srityje, kurį gali pasiūlyti. E, čia svarbus ir socialiniai aspektai. E, transporto sektoriaus dirbantieji dažnai e, nukenčia dėl išorės įtakos veiksnių. Turime kalbėti ir apie viešojo sektoriaus padėtį. Ir noriu padėkoti e, poniai Redink ir palinkėti visokio pasiekmės e, šiuose darybose. E Ačiū labai. Dabar pramonės mokslinio tyrimų ir energetikos komiteto vardu pasakys ponas Borelė. Ačiū labai. Norėčiau pasidžiaugti, kad ITRE komitetas vienbalsiai balsavo dėl ponios Reding parengto pranešimo. Manau, kad čia daug dėmesio skiriama e, skaidrumui, atskaitomybės aspektam, taip pat viešosiams paslaugoms bei telekomunikacijų sektoriui. Turiu pasakyti, kad e, parlamentas veikiai gavęs tarybos įgaliojimą. Ir kalbant apie vykstančias dėrybas bei naujus reikalavimus, uh, Yra tokių esminių reikalavimų susijusių su tam tikromis garantijomis, suverenitetu. Labai svarbu, kad būtų išsaugotas tas ekonominis ir socialinis modelis, kurį sukūrėme. Ir manau, kad labai svarbu, jog visos šalis tinkamai įsitrauktų į procesą, kad parlamentas stebėtų visus žingsnius ir kad būtų numatyti visi reikalingi saugikliai ES piliečiams apsaugoti turiu pasakyti, kad čia balsuojame ne vien tik dėl sutarties, bet ir dėl paties dėrybinio įgaliojimo. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Kasparė. Dėkoju, ponė. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Pone Reding, e, nominuota e, tarptautinės prekybos ypatingai premijai, kuri e, skiriama kai kuriems parlamento nariams už darbą tarptinės prekybos komitete ir iš tikrųjų galime ją įvertinti. Ji puikiai padirbėjo, tačiau pasakykime ir tai, kad norime e, parengti sustarimo taisyklės, kurios būtų aiškiai suprantamos, suvokiamos, tačiau ir gintų e, mūsų piliečius, vartotojus ir įmonės. Ir Europos parlamentas e, jau antrą kartą rimtai e, dirba ties šio projektu dar 2013 metais per pradinį darybų raundą jau išsakėme labai aiškiai savo poziciją ir Vivianė Reding ir taip pat kiti kolegos pastarosius keletą mėnesių labai intensyviai dar gilinosi į daugelį e, teksto aspektų, kurie mums rūpi ir raginu komisiją, gerbiamą komisijos narę, darykite viską, kad e, tai, kas bus patvirtinta Mm, trečiadienį kaip e, parlamento tekstas, aš tikiuosi, kad susilauks plačios paramos, būtų naudinga ES piliečiams, kad būtų pasistumėta paslaugų teikimo sektoriuje e, pirmin, e, nes bet kas, kas vyksta slidinėti kitą šalį, naudojasi tam tikromis paslaugomis, tas, kas teikia tas paslaugas, yra dalyvis e, šios sektoriaus ir tai vyksta tarp valstybinių mastų nuolatos tarp mūsų šalių, taigi mums visiems tai svarbu. Ačiū labai ponui Kaspariui. Mėlynoji kortelė buvo pakelta. Ponas Rubik, ačiū. Klausimas ponui Kaspari. E, be abejo, prekyba paslaugomis ir skatinimas e, reikštų didesnius atlyginimus ir didesnės e, kainas. Mūsų įmonės e, tokiu būdu e, taptų e, konkurencingesnės. Taigi norėčiau paklausti, ar ir mažosios ir vidutinės įmonės dėl tokių sustarimų išloš. Gerbiamas kolega Riubigai, kaip tik tai, apie ką užsiminėte, yra labai svarbu. Viena vertus reikia kad galėtumėm įsigyti paslaugas veiksmingiau ir pigiau, o mm, pačios paslaugos turi tapti aukštesnės kokybės ir brangesnėmis, kuomet jas parduodame. Ir kaip tik, jeigu tą pusiausvyrą reikiamą sukursime, tai tada ir darbo vietų daugiau atsiras būtent mažose ir vidutinėse e, įmonėse, o ne didžiuosiuose koncernuose. Thank you very much. Ačiū labai, ponė Kirtin Darling, prašau. Ačiū ir pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Manau, kad šios dėl tyzo vykstančios darybos yra itin kontroversiškos. Paslaugos yra itin svarbios mūsų ekonomikai ir jų kokybė daro tiesioginį įtaką e, rinkoms, sažiningumui, konkurencijai ir taip toliau. Ir manau, kad mes, kaip parlamento nariai, turime galimybę vetuoti šį įtrę parengtą dokumentą ir jeigu protingai pasinaudosime savo galiomis, manau, kad galėsime labiau pasitarnauti savo žmonėms ir, ir ne tik tiems, kurie siekia vien tik pelno. Manau, kad reikia aiškiai pasakyti, ką mes esame pasirengę pritarti, o kam ne. Ir Iš aštuonių šešios frakcijos palaiko parengtą pranešimą ir kviečiu visus kolegas E, patvirtinti ir palaikyti tą įgaliojimą plenarinėje sesijoje. Ir manau, kad reikia užtikrinti, kad ir komisija, e, ir taryba atsižvelgtų į mūsų nuomonės. Juk čia balsuojame ne už patį tyzą susitarimą, tai yra tiesiog susiję su tam tikromis linijomis, kurių nenorime peržengti. Na ir turiu pasakyti, kad labai svarbu atsižvelgti į naujausius pasikeitimus, į technologijų pažangą, reikia kuo patikimesnių saugiklių, reikia, kad būtų taikomos išimtis viešosiams paslaugoms ir suteiktos reikalingos teisės viešosiams institucijoms ir kalbate apie paslaugų ir prekių eksportą iš ES, manau, kad mes visi turime stengtis sukurti naujas galimybės mūsų ekonomikai. Ir tuo pat metu reikia stengtis, kad paslaugų sektorijoje dirbantis darbuotojai žinotų, kad mes juos palaikome, esame jų pusėje ir kad tikrai nepritarsime tokiam sustarimui, kuris dar labiau e, pagilins socialinio dempingo problemą. Suprantu, kad globalizacija yra svarbi ir TISA yra viena iš galimų E, priemonių to pasiekti, tačiau viskas turi būti padaryta tinkamai. Manau, kad dėrybininkai turi pakeisti ES prioritetus ir aiškiai pasakyti, kad esame nusiteikę rimtai, todėl mums labai svarbu, kad ši rezoliucija plenarinėje sesijoje būtų kiek įmanoma intensyviau palaikoma. Dėkoju. Dėkoju, poniai Curtin Darling. Matau, kad ponė Minijan pakėlė mėlynąją kortelę. Ar priimsite? Yeah. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Kirtun Darling mano, kad profsąjungų teisės yra ypač svarbios. Pone Malistrom e, minėjo, kad e, tarptautinės darbo organizacijos konvencija nėra e, e, visapusiškai aprepta tisos sutartyje. Ar tisos sutartyje į sutartį bus visiškai E, perkeltos atputinės arba organizacijos nuostatos. Ačiū. Šiuose dėrybose, taip pat GAT sustarime, mm, kurį ketinama peržiūrėti, nėra jokio skyriaus skirto socialiniams klausimams ir taip pat nėra numatyta TDO standartų ratifikavimo įtraukimo. Apie tai buvo kalbama ir su INTA komitetu, bandėme žiūrėti, kaip būtų galima spręsti šią problemą ir kaip būtų galima užtikrinti, kad tos pamatinės darbo teisės būtų įtrauktos. Uh, Na ir kalbant apie pranešimą ir tą kompromisą, kuris buvo pasiektas Inta komitete, numato aišku reikalavimą visoms tiza šalims ratifikuoti ir taikyti TDO konvencijas e, ir tai daryti praktikoje. Na ir būtent mum ir reikia, kad praktikoje viskas būtų tinkamai vykdoma, juk nepakanka vien tik juodo ant balto surašyti reikalavimus. Ačiū. Moju. Dabar ponė Maklakin, prašau. Labas vakaras, norėčiau pasidžiaugti e, dėl to, kad pas mus dalyvauja ir komisarė. Manau, kad šios diskusijos yra įtin svarbės, juk tai darys įtaką dešimtims milijonų darbo vietų Europos Sąjungoje. Tiesa, sustarimas gali e, papildyti 20 milijardų e, svarų ES biudžetą ir turint omenyje tai, kad paslaugos sudaro 20 procentų paslaugų viso visos ekonomikos tai yra labai svarbis rytis. Jungtinė karalystė taip pat daug dėmesio tam skiria ir turiu pasakyti, kad komitete pavyko susilaukti nemažo pritarimo e, rengiamam pranešimui ir tai rodo, kad dauguma mano kolegų supranta šio svarbaus sustarimo dėl prekybos paslaugomis svarbą. Labai svarbu, kad jis atsižvelgtų į 21 amžiaus pasikeitimus, prekybą elektroninėmis paslaugomis, e, E, kitas naujoves, taip pat, kad būtų e, įtrauktos mažos bei vidutinės įmonės į tas globales tiekimo grandinės. Tačiau reikia nepamiršti ir tų grėsmių. Todėl komitetas e, kalba dokumente ir apie viešųjų paslaugų apsaugą ir numato, kad nacionalinės valdžios institucijos galės pačios priimti sprendimus šioje srityje. Tikiuosi, kad sulauksime jūsų pritarimo ir tikiuosi, kad dėrybos dėl TIZA susitarimo e, toliau vyks sėkmingai ir tai atvers daug naujų papildomų galimybių ES rinkoms. Dėkoju. Dėkoju ponė Maklarkin. Matau, kad buvo pateikta mėlynoji kortelė, tačiau jūs nenorite jos priimti. Kągi? Panašu, kad nebuvo sureaguota į pakeltą mėlynąją kortelę. Noriu pasakyti, kad ES yra svarbi lyderė, kalbant apie paslaugų eksportą. Turiu pasakyti, kad mūsų paslaugų teikėjai yra tikrai konkurencingi ir pati ES tikrai sąžininkai elgesi su užsienio įmonėmis esančiamis mūsų rinkoje. Tačiau be abejo galima dar tobulinti situaciją, reikia užtikrinti, kad ir mūsų paslaugų teikėjams būtų atvertos naujos rinkos ir kad būtų sudarytos vienodos veikimo sąlygos tarp didesnės šalių grupės. Na ir norime, kad jis ataptų tokiu daugia šalių susitarimu. Bet to manau, kad E, paslaugos yra susijusios ir su skaitmeninė ekonomika ir tai reiškia, kad taisyklės turės būti atnaujintos, juk iš esmės visi turintys interneto prieigą gali pasiūlyti vieną ar kitą paslaugą trečiojoje šalyje. E, prekybos paslaugomis susitarimas turi padėti nu, apsaugoti e, sąžingą konkurenciją, e, užtikrinti, kad būtų laikomasi kitų taisyklių ir manau, kad reikia siekti, kad tiesas sustarimas būtų kiek įmanoma ambicingesnis ir kad, pavyzdžiui, tele, telekomunikacijų, viešųjų paslaugų, transporto sektorių, sektorių paslaugos būtų tinkamai reguliuojamos. Na ir turiu pasakyti, kad Kalbant apie e, dabartinius teisės aktus, svarbu užtikrinti, kad standartai nebūtų sumažinti ir kad būtų laikomasi numatytų taisyklių. Tad mūsų pranešime e, audiovizualiniams paslaugoms ir toliau yra taikoma išimtis. Ir taip pat yra užtikrinama, kad nebūtų sukūrimas monopolis, pavyzdžiui, teikiant, e, tiekiant vandenį ar elektrą. Tad tikrai svarbios dėrybos, tikiuosi, kad galėsite pritarti tą parengtam pranešimui ir tikiuosi, kad ir toliau bus tinkamai atstovaujama Europos Sąjunga, taip pat, kad bus užtikrinta, jog būtų laikomasi visų taisyklių ir kad tie paslaugom, prekyba paslaugomis taptų tokia labiau abipusė. Ačiū labai, ačiū poniai Skakė, matau, kad buvo pakelta mėlynoji kortelė. Ar ją primsite. Ponas Dartmat, prašau. Norėčiau padėkoti e, poniai Šakė už tai, kad išdrįso išklausyti mano klausimą. Akivaizdu, kad ponė Maklarkin dėja nesugebėjo to padaryti. Na ir mano klausimas būtų toks. Ar jūsų nuomonė Ar jūsų nuomonė darbo teisės turėtų būti įtrauktos į tokius susitarimus, ar vis dėlto tai turėtų likti nacionalinės kompetencijos dalimi? Ačiū. Šioje rezoliucijoje yra kalbama apie ta, tas dėrybas vykstančias dėl prekybos paslaugomis ir norėtume, kad visi, visos šio susitarimo šalis be abejo laikytųsi e, TDO darbo teisų. Tačiau pritariu e, poniai Kirton Darlin, kuri minėjo, kad svarbiausia yra e, realybė ir praktika, o ne vien tik sausas reikalavimų išdėstymas popieriuje. Ir be abejo, labai svarbu stiprinti tą taisyklėmis pagrįstą sistemą ir tai reiškia, kad ta standartų kartelė, įskaitant ir darbo teisę, bus pakelta. Ačiū. Toliau ponas Kulaglų. Ačiū. Penktadienį Europos parlamento pirmininkas ėmėsi iniciatyvos, kad būtų atidėtas balsavimas dėl TISA sutarties dėl tam tikrų techninių priežasčių, kaip pavyzdžiui, kaip panašiai buvo daroma ir rengiantis balsavimui dėl TIP sutarties. Man įdomu, kodėl pirmininkas nori atidėti balsavimą. Jis nežino, kaip balsuos jo paties frakcija. Kodėlgi jis nežino, kaip frakcija balsuos, nes šis, šios sutartys ES nereikia, jos nereikia ir Europos piliečiams. E, reikia reformuoti GATS susitarimą, atnaujinti jį. Vieninteliai, kurie nori tos sutarties, yra daugia šalės kompanijos ir jų politiniai atstovai. Mes žinome, ko jie siekia. Jie nori e, atsisakyti taisyklių. E, jie nori pasikesinti į valstybę, mažas ir vidutinės įmonės. Jie kėsinasi į darbo standartus ir kokybę. Ir netgi šiame vėlygmame etape krypėmės į parlamentą ir komisiją prašydami pasitraukti iš darybų, kaip padarė Urugvajus. Tačiau tam, kad vyriausybės turėtų įgaliojimus keisti e, politiką. E, ir, ir, ir jeigu jos nori, kad už jas balsuotų e, rinkėjai, į šios sutarties aprepti reikia neįtraukti viešųjų paslaugų. Taip pat akcentuojame TDO konvenciją, aplinkos apsaugą, asmens duomenų apsaugą, laikas nustoti balsuoti už sutartis, kurios kenkia ir, ir menkina Europos socialiniams standartam. Toliau, ponė Reda. Ačiū, pirmininkė, e, pirmininkė kolegos. ES dėrybininkams siunčiamas signalas yra aiškus. Reikia grįžti prie dėrybų stalo. Dėrybinis mandatas neatspindi nei visuomenės, nei parlamento nuomonių. Nepakankamai atsižvelgta visuomenės interesus. Europiečiai priešinasi viešųjų paslaugų liberalizavimui per tizą sutartį. E, taip pat kai kurioms kitoms nuostatoms. Jie priešinasi demokratinių e, teisių reglamentavimui kai kurių interesų vardan. Uh, Todėl šis, šiame pranešime yra nemažai pasiekimų. Tačiau, kad su šiuo parlamentu būtų skaitomasi, kad jo balsas būtų išgirstas, turime tapti ryštingesni, turime atremti bet kokį susitarimą, kuris nėra e, pagristas pozityvaus sąrašo požiūriu. Reikia pareikalauti pakeisti ES darybinį mandatą ir patvirtinti parlamento poziciją. Jei tai neįvyks, komisija turi žinoti, kad mes būsime pasirengę atmesti tisą. Kol kas dar e, nėra įrodyta, kad reikia atsisakyti daugia šališko požiūrio, e, individualaus e, požiūrio darbui su šalimis labui. Pilietinės visuomenės turi daugiau, inform... Pilietinė visuomenė turi daugiau informacijos apie TISA nei apie TTIP. Tai Tačiau, pavyzdžiui, elektroninės priekybos skyrius sukėlė daug klaustukų. Neturime leisti, kad TISA sume, pasikesintų į asmens duomenų apsaugą. Turime užtikrinti sąžiningą vartotojų apsaugą. Pavyzdžiui, per griežtas nuostatas dėl e, interneto neutralumo bei techninės įrangos, kurią pasitelkus užsitikrinama prieiga prie interneto. Taip pat svarbu, kad neįstriktume tokioje prekybos sutartyje, kuri neleistų mums, suvaržytų mūsų galimybės apibriežti mūsų pačių skaitmaninės teisės. Toliau, ponė Begin, ponė pirmininkė kolegos. Visa sutartis dėl E, prekybos paslaugomis yra tarsi e, asmuo, e, kurio asmenybė dviejopa. Deklaruojami geri tikslai, tačiau tisos tekstas atskleidžia siekius pasikesinti viešą interesą E, taip pat e, atnešti žalos interneto srityje. Taigi, kas iš tikrųjų tisa yra? Mes tikrai dar toli nuo e, dėrybų patvirtinimo, nes dėrybos vyksta slaptai ir mes nežinome, kuri as, asmenybės pusė paims viršų. Tačiau labai atidžiai stebime, kas vyksta, nes, ponė komisarė, anksčiau ar vėliau ta sutartis pasieks parlamentą. Trečiadienį balsuosime dėl teksto, kuriame aiškiai juodo ant balto išsakyti mūsų, e, mums rūpimi dalykai dėl tisos dėrybų. Tai yra gairės dėrybininkams, kurių reikėtų labai griežtai laikytis. Būtent to mes ištikime iš jūsų komisarė, ponė Sobermair. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų pranešime labai daug pažadų, norima ginti geresnius e, var... standartus vartotojams. E, ir, ir kitus dalykus, tačiau realiai viso to nėra. Komisija jau metų metus kalba apie tą patį, teigia, kad e, europietiški standartai yra saugomi. Tačiau iš tikrųjų tizas sustarimas atveriamas dar didesniam šalių skaičiui, pavyzdžiui, Kinijai, ir šeši 1,4 milijonai, pavyzdžiui, studentų e, kasmet palieka universitetus e, Kinijos. Ir man atrodo, čia tie skaičiai tiesiog yra neadekvatus, kuriais operuojame. Ir dar ypač turėkime omeny ir tai, kad pranešėja turi labai glaudžių ryšių, pavyzdžiui, su Akva arba Bertelsmann įmonėmis. Taigi abejotinos kokybės šis tekstas, šitas pranešimas parlamento dėl teisės sustarimo. Toliau ponas Apitidėjos. Ačiū, pirmininkė. Tisa sutartis bando gerinti Europos situaciją ir uh, E, tų įmonių padėti, kuriuos teikia paslaugas visame pasaulyje. Tačiau tai e, dar vienas pasipriešinimas, dar, dar vienas skirtis valstybėms bus numatoma mažesnė kontrolę nacionaliniu lygmeniu ir valstybės nebegalės reglamentuoti kai kurių klausimų ir nebeliks valstybės monopolio kai kuriuose srityse. Valstybės negalės apibriežti, parengti pačios taisyklių, pagal kurias tokios paslaugos bus teikiamos. Tai sumažins valstybių galimybės e, reglamentuoti šią sritį ir taip pat uh, E, pakenks piliečių ir mažų įmonių interesams. Toliau egzistuoja ir tokių paslaugų teikėjų registro klausimas, jų registravimo klausimas. Jungtinės valstijos netgi pa, ir, yra pas, pateikę pasiūlymą, pagal kurį būtų neįmanoma valstybėms e, turėti savo pensijų sistemą. Daug maž tai vyksta mano šalyje dabar. Turime e, bent jau apsvarstyti duomenų nutekėjimo, tokių registrų duomenų nutekėjimo, kalbėjo ponas Valensa. Šis susitarimas atvers naujų e, erdvių rinkos prieigos srityje. Turime kalbėti ir apie transporto skaitmeninės paslaugas. Tai, tai bus svarbi pasaulinių paslaugų e, sektoriaus dalis. Tai atvers naujas rinkas įmonėms ir tai leis ES sutvirtinti savo poziciją kaip pasaulinės paslaugų sektoriaus lyderis. Mes manome, kad reikia subalansuoto dėrybų proceso. Mes raginame e, prisimti dar didesnius paresnio užmojo įsipareigojimus, ypač viešųjų pirkimų srityje telekomų, transporto sritise. Tačiau nepamirškime vartotojų teisų, tarp tinklinio mokesčio, e, mokesčio už kredito korteles, kai, kai jomis naudojamės užsienyje. Atsižvelgiant į visą tai, pasisakau už viešojo sektoriaus ir audiovizualinio sektoriaus neįtraukimą į šią sutartį. Džiugu, kad skaitmeninėme sektoriuje, kur mes raginame visapusiškai uždrausti e, priverstinį e, duomenų lokalizavimą. Aš noriu pasidžiaugti šio pranešimu ir pasveikinti ponę Reding puikiai padirbėjus. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas David Martin. Ačiū pirmininkė. Kaip sakė jau kolegos, 70 procentų mūsų darbuotojų dirba paslaugų sektoriui ir tai reiškia, kad jis yra didelė galimybė Europai tise gali užtikrinti vienodas sąlygas visame pasaulyje, užtikrinti Europos įmonėms e, prieigą prie kitų rinkų, kokia dabar džiaugiasi kitos įmonės mūsų rinkose. Tise e, bus svarbi toms įmonėms, kuriams netarifiniai barjerai sunkiai įveikiami. Tai bus naudinga ir vartotojams, e, kurie naudojasi trečiųjų šalių paslaugom, paslaugų teikėjų paslaugomis. Tiza bus geras dalykas, jei jį užtikrins darbo teisės. Aš sąmoningai kalbu apie tai, kaip gali būti uh, Tai vis, viskas priklausys nuo to, ar bus užtikrinta reikalinga apsauga, ar bus užtikrinta osmens duomenų apsauga. Tisa, mano frakcija parems tik tuo atveju, jei ta sutartis įkūnis mūsų vertybės ir siekius. Pone Martinai, ponas Arno turi Jums klausimą pagal mėlyną kortelę. Sutinkate jį atsakyti, prašau. Ačiū, ponė Martinai. Aš gerbiu jūsų išsakytą poziciją, noriu E, aptarti kai kurias tikrai negeras nuostatas. B dalyje rekomendacijų komisijai e, priešinamasi tokioms nuostatoms. Manau, kad jos būtų labai žalingos, jeigu jos būtų įtrauktos į sutartį. Ar, ar galite pasak, patvirtinti, kad jūs balsuosite prieš bendrą dokumentą, jeigu tokios nuostatos bus įtrauktos? Mūsų pozicija dėl šios sutarties ir dėl visų e, sutarčių yra tokia, mes pasisakome už vyriausybės teisę nu, spręsti savo prekybos politiką ir užtikrinti, nes bet kokiamis sąlygomis e, vyriausybė turėtų užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą visuomeniai. Ponas Starbati. Pone pirmininkė, paslaugos yra labai svarbi ES ekonomikos sektoriaus dalis, Vokietijos taip pat. Čia nuolat auga dirbančių skaičius ir atitinkamai ir tarptautinėje priekyboje paslaugų sektorius vis labiau e, plečiasi. Tai buvo teisingai pasakyta. Dėl to atsiranda galimybė m, kai kuriom kai kurioms palankioms e, aplink, ap, aplinkybėms susidaryti, e, konkurencingumas auga ir vartotojams dėl to taip pat nauda atsiranda. Taigi, iš esmės sveikinu pranešimą ir tikiuosi, kad teisės sutarimas bus, susidary, bus sudarytas. E, pritariau pranešimo e, tekstui, pranešimo turiniui, kadangi manau, kad reikia žengti pirmin šioje srityje. Dėkoju. Toliau ponas Šolts. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamo komisijos narė, ponė pranešėja Reding. Jūsų pranešime atsispindi nemažai mūsų reikalavimų, e, kaip tik dėl to, kad e, visuomenė buvo mobilizuota prieš teisę, tą, tą turiu e, pripažinti. Tačiau daugelis profsąjungų, vartotojų apsaugos organizacijų Mm, reikalavimų, savivaldybių reikalavimų neatsispindi ir kodėl, pavyzdžiui, negalėjote tiesiog tų reikalavimų perkelti į tekstą. Tai, ką jūs padarėte, yra tiesiog sušvelninti um, mūsų, mūsų reikalavimus, surašote, kad juos bus tik atsižvelgiama. Iš tiesų mes stengiamės, kad būtų apsaugoti vartotojų interesai globalizacijos kontekste. O kur dabar tos raudonosios e, linijos? Kur tie teisiniai reikalavimai? Ir, gerbiamo komisijos narė, nemanau, kad e, kas nors pasikeis tysa darybų procese, kadangi mandatas tarybos jau yra a, aiškus, dėl to, dėl šių priežasčių nepritars tokiam pranešimui. Ačiū toliau, ponas Anderson. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien kalbam apie rezoliuciją teisę klausimų. Tai yra vienas iš daugybės susitarimų, dėl kurių deramasi dabar. Vertinkime čia ir JAV, ir Kanados e, kontekstą. Norime, kad vartotojams aplinkai pastarnautų tas sustarimas, e, kad uh, jis atneštų mums naudos, bet prekyba yra be abejo geras dalykas, tačiau savaime naudos netneša, todėl turėtumėm pasiūsti būtent tokį signalą. Pranešime yra kai kurių gerų formuluočių dėl e, apsaugos reikalavimų, dėl asmens duomenų apsaugos e, ir kitų aspektų, todėl mes savo pasiūlymais norime net ir dar labiau sugriežtinti tas formuluotės, kad būtų dar geriau e, tas apsaugos lygis, kad, kad tas apsaugos lygis ir toliau išliktų ir būtų veiksmingesnis negu iki šiol. Pone Andersonai, jums iškelta mėlyna kortelė. Pone Sanį, ar sutinkate atsakyti į klausimą? Taip. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas kolega, jūs minėjote žaliuosius aspektus, ekologiškus aspektus, tačiau prekybos sustarimas dėl paslaugų juk neišspręs didžiųjų aplinkosaugos problemų. Kokius ekologinius aspektus jūs turit galvoje? Na, pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie viešuosius pirkimus, juk čia galioja taip pat kai kurios taisyklės ir numatyta, kaip, pavyzdžiui, būtų galima priimti sprendimus klimato apsaugos kontekste. Ačiū. Ar dėl posėdžio vedimo norite pasisakyti? Prašom. Point of order. <clears throat> Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarė, ką tik iš agentūros gaunu pranešimą, kad Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė e, nepaprastą situaciją dėl Zika viruso ir man atrodo, kad kai vyksta tokie dalykai, reikėtų taip pat ir darbo tvarkę atitinkamai mūsų priderinti prie pasaulinių įvykių, jeigu norime būti lyderiais. Sí, quizá no estuvo usted al principio de la sesión, pero ya se abordó. Jūs gal prieš tai nebuvote salėje, bet apie tai jau buvo užsiminta ir iš esmės atsižvelgėme į tą aplinkybę. Toliau kalbės panas Fogt. Ja, danke, Dėkoju, pane pirmininkė, gerbiami kolegos. Šią popietę tapome liudininkais, kaip EPP frakcijos pirmininkas ponas Weberis, kalbėdamas apie darbo e, tvarkos e, taisyklės, mėgino e, kai kurios pasiūlymus tiesiog prastumti. Jis e, pavadino kai ką kaip vilkinimo taktiką. Na, o mes nenorime pritarti mm, tokiam sustarimui dėl prekybos paslaugomis, bent jau netokiam, koks jis dabar yra sudarėtas, kadangi vartotojams iš to naudos nebus. Ir, pavyzdžiui, privat, privati sveikatos priežiūra, sveikatos priežiūros privačiai teikiamos paslaugos niekuomet e, nepatenkins visų piliečių interesų, nes ne visi galės už tai susimokėti. Viešasis sektorius tampa reikalingas tada, kai tam tikrų reikalavimų privatus sektorius negali išpildyti ir kai, kurios, kai kuri infrastruktūra apskritai neturėtų e, būti privačiose rankose e, viešųjų paslaugų teikimo tuomet tiesiog labai daug kontrolės atsiduria būtent privačiame sektorėje. Todėl e, dėl tokių priežasčių tiesiog atmesiu pasiūlymą, panašiai kaip ir nepritariu bankus, bankų spekulacijoms. El informe que debatimos hoy tiene por objetivo hacer una valoración. Ačiū, panas Fisas, prašau. Šiame pranešime bandama įvertinti pirmus dviejus su pusę e, metų vykusių dėrybų dėl šio priekybos paslaugomis susitarimo ir taip tarsi bandoma nubrėžti kažkokias tai gairias ar rekomendacijas komisijai. Taip pat norima suteikti pakankamą erdvės komisijai tęsti dėrybas ir be abejo tai nereiškia, kad mes nustosime siekti patobulinimo ar pažangos. Manau, kad reikia išlaikyti E, šalių teisę reguliuoti ir taip pat reikia siekti didesnio skaidrumo. Manau, kad e, reikia nepamiršti, jog paslaugos sudaro 25 procentus eksportuojamų paslaugų ir tai sudaro milijardus eurų ir tikrai per pastaruosius dešimt metų padvigubėjo teikiamų paslaugų mastai, tad labai svarbu, kad šis sustarimas būtų kiek įmanoma labiau daugia šalis ir kad viešosios bendro intereso paslaugos būtų tinkamai e, e, reguliuojamos, taip pat, kad būtų suteiktos reikalingos garantijos susijusios su vartotojų apsauga, taip pat aplinkos sauga ir su to, kad nebus sumažinti su to susiję standartai. Ačiū labai. Ponas Langė toliau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Jeigu norėtumėm šį pranešimo tekstą trumpai drūtai apibendrinti, galėtumėm sakyti taip aukštos kokybės paslaugoms ir ne e, viešojo sektoriaus paslaugų e, perkelimui į privatų sektorių ir taip pat e, sakome ne socialiniam dempingui. Tuo pačiu metu sakydami taip mūsų konkurencingumo kelimui. Būtent tokie turėtų būti mūsų požiūrio principai ir jokių būdų neturėtumėm užsimti dempingu, e, perkeltami darbuotojus e, kitur dirbti tokiu būdu. Taigi turime išlaikyti principą, jog už tą patį darbą yra mokamas tas pats atlyginimas e, moteriams ir vyrams vienodai. Taigi sveikinu tokį požiūrį ir tikiu, gerbiama komisijos narė, kad bendradarbiavimas geras, geras reiškia būtent e, taip pranešimo tekstui ir ne nesažiningiams kompromisams. Ačiū toliau, ponė Žitnanska. Ďakujem veľmi pekne. V týchto dňoch. Ačiū labai. Na, manau, kad Europos parlamentas turėtų pilnai išnaudoti savo kaip bendrų politikos sprendimų prieimėjų vaidmenį, juk tvirtiname tam tikras gairias susijusias su tiesa dėrybomis ir tikiuosi, kad mes tinkamai atstovausime savo piliečiams ir taip pat Padėsime sugriauti visus tos neteisingus mitus bei prisidėsime prie konstruktyvių ir teisingų dėrybų ir pasieksime, kad bus pagerintas paslaugų teikimas 20 dalyvaujančių šalių. Manau, tai yra puikiai galimybė mūsų vartotojams gauti pigesnės paslaugas esant užsienyje, taip pat keliaujant ar perkant internetu. Manau, kad tai sudaro galimybę mūsų verslo atstovams kurti naujas darbo vietas, taip pat suteikia galimybės patekti į trečiųjų šalių rinkas. Manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad ES piliečiams ryčiosiuose šalise būtų teikiamas geresnės paslaugos, taip pat reikia modernizuoti mm, taisyklės, kad būtų atsižvelg, atsižvelgti naujausius pokyčius, skaitmeninį sektorių ir taip pat paslaugų eksportą. Dėkoju. Pane Minior, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tisa sutartis. E, yra CITA ir TTIP e, brolis ir atrodo, kad už tai tenka mokėti tam tikrą kainą. Europos Sąjunga bando e, siekti didžiųjų tarptautinių įmonių interesų, o ne e, piliečių interesų. E, Tačiau turime ne, nepamiršti demokratijos, turime nepamiršti darbuotojų teisių. E, valstybės privalo, kitas valstybės taip pat turi, turi atverti savo rinkas, atverti savo viešųjų paslaugų, pašų pirkimų rinkas. 20-uoju pakeitimu mes reikalavome, kad komisija pasitrauktų iš dėrybų ir jeigu tikrai norite apginti viešojo sektoriaus paslaugas, geriausia būtų visiškai nepritarti tisai. 29 pakeitimas ir 49 pakeitimas kalba apie mažų ir vidutinių įmonių apsaugą. Norėčiau, kad e, e, ši sutartis būtų nu, pristatyta ir nacionaliniams parlamentams, kaip numatoma 53 straipsnėje, ir tikrai būtina užtikrinti tinkamą dialogą, kaip mes reikalavome 36 pakeitime. Ponas Bovė, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, jau 30 metų mes, mums bandoma primesti bendrąjį priekybos paslaugulomis susitarimą. Ir jau buvo sakyta, kad tai yra nesėkmė. PPO to net nebando daryti, nes tai prieštarauja žmonių interesams. O, tai, o šiandien dar kartą bandome e, privačiame 23 valstybių klube iš 90 parengti tokią bendrąją prekybos paslaugomis sutartį. Niekas jos nenori. Pavyzdžiui, Junktinės valstijos pareiškia, kad jos nenori, kad Kinija būtų e, dėrybų dalimi. Urugvajs pasitraukė. Kodėl? nes tai prieštarauja visuotiniams interesams. Žmonės tai sako jau 30 metų. Žmonės išėjo gatves, e, protestavo dėl bendros prekybos sutarties tačiau dabar bandoma ją primesti e, šalims. Tai dar blogiau nei bendroji prekybos paslaugomis sutartis. Tai yra sutartis plus plus. Tai reiškia, kad e, einama dar toliau, bandoma atverti e, daugelį paslaugų sektorių. Nekalbame apie viešojo sektoriaus paslaugas, bet dabar jau kalbame, ar kad jas reikia atverti užsienio įmonėms. Kalbėtoja nutraukė. Eh, Pone Tomk. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Reding, už parengtas rekomendacijas. Turiu pasakyti, kad aš visada atstovavau tą stovyklą. E, e, tai yra PP Ekon komiteto stovyklą. Ir žinau, kad tikrai daug pastangų buvo dedama rengiančių pranešimą, bandant viską koordinuoti ir rasti kompromisą. Na ir tikrai liūdna girdėti, kad kai kurie kolegos nori sustabdyti dėrybas dėl šio susitarimo, juk man atrodo, tai gali padėti Europai aukti ir kurti naujas darbo vietas. Neretai matome, kad E, yra prieštaraujančių susitarimų vien todėl, kad jiems trūksta informacijos, faktų ar tiesiog jie neišmano kažkurių dalykų. Tad reikia didinti informatumą šio klausimu. Neretai taip nutinka ir todėl, kad norima išlaikyti turimą monopolį, nes nenorima papildomos naujos konkurencijos. Tačiau jeigu to bus vengiama, tada nukenties vartotojai, tad ačiū pranešėjai už puikų darbą ir aš tikiuosi, kad dėrybos bus skaidrios. Dėkoju. Dėkoju dabar žodis poniai Ulfskok. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Na taip, aš esu ponia Ulfskok, ne ponas Ulfskok. Na ir šiandien prekybos paslaugomis sustarimas yra susijęs su vertės grandinėmis, skaitmeninimu, taip pat labai svarbu nubrėžti tą aiškę liniją tarp paslaugų ir prekių, tam reikia kiek įmanoma aiškesnių taisyklių ir tiza tikrai neturėtų įtakoti papildomo socialinio dempingo, taip pat nesažiningų darbo sąlygų, darbuotojų išnaudojimo ir taip toliau. Būtent dėl tos priežasties Europos parlamentas taip aiškiai bando išsakyti savo nuomonę. Norime, kad būtų laikomasi TDO pagrindinių konvencijų nuostatų, taip pat norime, kad visi partneriai, visos šalis ratifikuotų tuos susitarimus ir laikytųsi susijusių taisyklių. Taip pat norime užtikrinti, kad būtų laikomasi skaidrumo, tinkamos apsaugos susijusios su viešosiamis paslaugomis e, principų, e, kad būtų ginamas viešasis interesas ir kad būtų pasiekta taip pat pakankamos paramos parlamente, kalbant apie šį susitarimą, nes tai yra itin svarbu norint, kad viskas sėkmingai pavyktų. Ačiū. Dėkuoju dabar žodis ponė Arenai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Mane stebina jūsų pasisakymas. Savo pasisakymą jūs sakėte, kad ši rezoliucija patvirtina mano mandatą toliau tęsti priekybas taip, kaip ir dėrėjausi iki šiol. Klausiausi kolegų ir didelė dauguma jų ir klausiausi pranešėjos. E, rezoliucijoje komisijos prašoma pakeisti orientacijas ir gairias. Yra tam tikras raginimų skaičius išsakytas ir taip pat nubrėžtos raudonosios linijos. Kokios jos yra? E, neįtraukti viešojo sektoriaus paslaugų, e, ne, nevykdyti automatinės liberalizacijos, griežtas darbuotojų keliavimo reglamentavimas, tačiau tai e, nenumatyta jūsų dėrybų mandate. Ir jeigu rengitės toliau tęsti dėrybas kaip ir iki šiol, e, kyla rizika, kad šiame parlamente nusekli dauguma pasipriešins šiam paslaugų susitarimu. Ir e, raginu parlamento narius, kurie rengėsi balsuoti už šią rezoliuciją, išlikti, nu, elgtis nuosekliai ir balsavus už šią rezoliuciją balsuoti prieš tokį susitarimą ateityje. Ačiū. Toliau ponia Rodrygės Piniero Fernandės. Malonu su jumis čia pasisveikinti, ponia e, komisijos narė. Manau, mes manome, kad reikia liberalizuoti priekybos paslaugomis nuostatas. Negalime vadovautis taisyklėmis, kurios buvo primtas iki interneto atsiradimo. Taip pat turime kovoti socialin, su socialiniu dempingu, užtikrinti domenų apsaugą, reglamentuoti prekybą internetu ir užtikrinti abipusiškumą, nes prekyba visų pirma e, pasitarnauja vartotojams ir mūsų įmonėms. Aš e, palaikau šią rezoliuciją, nes čia aiškiai pasakyta, ko Europos parlamentas nori iš Europos komisijos. E, jei tarybos, atsiprašau, dėrybos pas, pa, pa, pasuktų tokia kryptimi, kuri mums yra neprimtina. Mes aiškiai ir garsiai sakome, kad visos viešojo sektoriaus paslaugos turi būti neįtrauktos. Būtina e, užtikrinti darbuotojų teisės, asmens domenų apsaugą reglamentuoti bankinės ir finansų paslaugas ir užtikrinti teisę į kultūrinę įvairovę. Todėl manau, kad jūs kaip komisijos narė, turėtumėte įsigilinti į šią nuomonę išdėstytą e, e, rezoliuciją. Taip, iš tikrųjų komisijai patikėta vesti dėrybas, bet mes parlamentas ar galėsime arba patvirtinti arba atmesti susitarimą. Mes norime gero susitarimo, progresyvaus susitarimo, o tai reiškia, kad jame turi būti gerbiami e, žmonės ir užtikrintos jų teisės. Ponas Morelė, ačiū ponė pirmininkė, ponė E, pranešimo autorė minėjo, kad mums iškyla šioks klausimas, kokios tisos mes norime. Aš norėčiau pridėti dar štai kokį aspektą. Ar mes norime tos tisos iš viso? E, tam tikras parlamento narių skaičius ir atrodo piliečių skaičius abejoja tokių dėrybų e, pa, pagrindo rimtumu. Kodėl? Nes mes turime panašios patirties. Matėme, kaip pražudingai vyko e, liberalizavimas ir kad Europa, kaip ne, Europai kaip niekada iki šiol dabar reikia verty, e, taisyklių ir apsaugos. Ir rezoliucijoje, kurią tikėme, kai, kai, kas iš mūsų. E, e reiškėme kritišką požiūrį, ar TISA taps TTIP 2, ar tai bus antra Bolkensteino direktyva, ar tai reiškia daugiau reglamentavimo, ar tai reiškia mažesnį reglamentavimą finansų srityje. Ir jeigu į tuos klausimus, į e, e, tuos klausimus komisija atsakys taip, tai taip mes nenorime teisos ir ponia Arena teisi ta rezoliucija e, turi būti ne tik komisijos pastangų paremimas, bet ir paraginimas. Ktis kitaip ir nepamiršti darbuotojų ir vartotojų apsaugos Europos Sąjungoje. Bien, el... Ačiū, dabar prasidės pasisakymai per, pagal procedūrą prašau žodžio, yra labai daug prašymų suteikti žodį ir Aš suteiksiu žodį kalbėtojams. Štai kokiu pagrindu. Ne visi turės galimybę pasisakyti, nes yra per daug norinčių pasisakyti. Bet pasisakys frakcijų atstovai ir tie, kurie dar nepasisakė diskusijose, gaus galimybę pasisakyti. Dar vienas svarbus dalykas yra štai koks. Du parlamento nariai prašė žodžio, tačiau kai kuriems aš nesuteiksiu žodžio, jei jie jau pasisakė. Pradėkime. Ponas Bogovič pirmiausia. Ačiū už suteiktą galimybę pasakyti, pirmininkė. Pasaulis greitai keičiasi, telekomunikacijų srityje atsiranda, transporto ir kitoje srityje atsiranda naujų paslaugų ir tai yra svarbi ekonomikos dalis. Pasaulis skamba vis labiau skaitmeninis, skaitmeninių paslaugų kiekis auga. Todėl, būtent todėl Europos parlamentas, Europos komisijai turi e, nubrėžti labai aiškiai, aišku atspirties tašką. Komisija deras ES vardu dėl visą sutarties. Ponios Reding pranešimas yra subalansuotas, jis suteikia galimybę Europos ekonomikai. E, ir tinkamai uh, atsižvelgta į darbuotojų teisę siekiama pasipriešinti socialiniam dempingui. Turime nepamiršti vartotojų teisų, nes vis dažniau naudojamis globalinėmis paslaugomis. Duomenų apsauga yra dar vienas rytis, kurią būtina labai e, kruopščiai e, apmastyti. Taip pat turime nepamiršti visuotinės svarbos paslaugų. Ponas Picula. Ačiū, pirmininkė. Pone komisijos narė. Prekybos, e, su, prekybos paslaugomis sutartis, e, dėl, dėl kurios darasi 23 šalis, yra vienas ope, e, su, pažangiausių susitarimų. Paslaugų sektoriuje dirba 60 procentų visų darbuotojų ir jis atnešė 173 milijardus eurų pelno praėjusiais metais. Sektorius labai pasikeitė išplitus internetui. E, paslaugų teikėjai konkuruoja pasauliniu mastu, bet jie susiduria su e, sunkumais, bandydami pasiekti įvairias rinkas. Taip pat reikia pastebėti, kad stinga apibusiškumą MVI sektoriuje. Uh, reikėtų užtikrinti geresnį vartotojų e, bei įmonių, geresnė įmonių ir vartotojų apsauga. Džiaugiuosi, kad pranešėja prašo numatyti išimti sveikatos apsaugos ir švietimo sistemoms e, išimtis ir suteikti galimybę vyriausybėms reglamentuoti šią sritį. Pozdravljam poziv na jačanje uloge Europskog parlamenta u postupcima pregovora. Sveikinu Europos parlamento reikalavimą skatinti tokias dėrybas, kurios būtų iš tiesų tarptautinio masto ir vartotojai ne, neturėtų susidaryti įspūdžio, kad kažkas yra nuo jų slepiama reikia siekti daugiau demokratinės kontrolės. Dėl to, aišku, pasunkėja darybų kelias, tačiau tą kontrolę naudinga taikyti. Ir moterų ir vyrų lygybės e, nuolatinis minėjimas neturėtų taip pat užkirsti kelio veiksmingai dėrėtis dėl adekvataus, racionalaus susitarimo, nes norime, kad MVI mūsų būtent labiausiai paštarnautų susitarimas. Podržavam pregovore koje komisija... Ponas Jakobčičius, ačiū ponė pirmininkė, sveikinu dėrybas, kurias pradėjo komisija ES vardu, tačiau reikia pasakyti, kad tai yra mm, labai svarbi e, priemonė ir vargu ar pritarsime, jeigu plačioji visuomenė negalės susipažinti su e, turinio aspektais, nu, tugniau, kol kas e, būtent tokia ir yra situacija, nes piliečiai tiesiog negali suvokti, kas vyksta ir dėl to negalės paremti mūsų žingsnių, kalbu apie tarptinklinį ryšį, apie elektroninę e, prekybą, apie darbuotojų teisų apsaugą bei taip pat vietos valdžios teisę paremti ar skatinti mm, vietos e, įvairius e, amatus ar gamybę. Ir jeigu visų šių dalykų net kleisime plačiau visuomenėje, tikrai ne, ne, ne pat, nepritars tokiam sustrimačiu. Ponas Albiol. Pone Albiol. TISA junto al DTIP y el Z. Dėkoju. TISA taip pat kaip ir TPIP ar kiti sustarimai sukasi apie laisvąją prekybą. Ir čia norima e, pritarti normoms, kurios būtų virš e, parlamentų demokratinės kontrolės įgaliojimų ir tai lemtų, kad didžiosios įmonės iš tikrųjų nustatytų, kokios būtų darbuotojų teisės ar pareigos, tiesiog laisva nuožiūra tą darytų ir mes absoliučiai to proceso nebevaldytume. Taigi, jungtiniai kairieji žalieji balsuos prieš tokį sustarimą, tikrai nenorime, kad e, e, pasklistų tarptautinių koncernų hegemonija. Ir tikrai būtų įdomu sužinoti, kaip balsuosite jūs, ponė Rering. Nes jeigu balsuojama už, tai tada reiškia, kad yra pasisakoma už vis desnį privatizavimą ir už, daugia, ir už tarptautinių koncernų e, dar didesnį įgalinimą. Ačiū, ponė pirmininkė, iš tikrųjų daug kas buvo pasakyta, kolega Bobėjau tai minėjo, e, tai, ko nepavyksta PPO kontekste įrašyti, yra bandoma dabar įtraukti čia ir tokiu būdu e, tą kliūtį apeiti. Bet iš tiesų yra labai nemažai čia baimių to susijusių, nenorima visko pasakyti tiesiai šviesiai. Jeigu kalbėsime apie viešosius pirkimus, pavyzdžiui, kaip čia savivaldybės toliau galės veikti, kaip situacija atrodys Europoje. 70 procentų mūsų darbuotojų dirba būtent paslaugų sektoriuje ir čia apie jų teisės kalbame, taigi reikia šią savaitę pasiūsti stiprų signalą ir turėtumėm viską daryti, kad tas signalas pasklistų plačiai, tikrai nesinorėtų, kad viešasis sektorius būtų privatizuojamas ir jokių sąrašų, e, taip kaip nurodyta dabar sustarimo e, tekste nenorime, nepritarėme tiesiog tai linijai, kokią vadovaujantis e, dabar derasi komisijos nariai dėl šio sustarimo. Mano um, rinkimo apylinkiai tikrai labai svarbus paslaugų sektorius e, yra ir Junktinė karalystė tikrai e, viena pirmaujančių šalių yra pasauliniam prekybos paslaugomis kontekste. Daugiau e, negu 40 tūkstančių žmonių dirba mano rinkimo apygardoje šiame sektoriuje. Ir būtų tiesiog visiškai uh, E, žalinga pritarti tokiam sustarimui. Tisa taip pat kalba apie um, um, asmenų judėjimo aspektus, kai kuriuose tai reikštų, kad ir daugiau imigrantų atvyktų į Jungtinę karalystę, pavyzdžiui, darbo pagrindais. Turime užtikrinti uh, jungtinės karalystės statusą kaip pasaulinės lyderės šioje srityje e, statusą, o tisa sustarimas to jokiais būdais nepaveiksės padaryti. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Visa prekyba yra pagrista taisyklėmis, nes kitaip viskas vyksta pagal džiunglių įstatymus. Akcentuojame e, viešojo sektoriaus sektoriaus paslaugų svarbą, domenų apsaugos svarbą bei abipusiškumo svarbą. Nežiūrinti tai, esminė problema tai tai, kaip tos dėrybos organizuojamos. Jos vyksta slaptai pagal mandatą, kuris yra neaiškus, kuris turėtų būti e, aiškiai reglamentuotas ir remiantis e, prie, per pasaulinės priekybos taisyklėmis patvirtintomis po karo, kuomet buvo visai kitokia bazė ir kuomet viską apsprendė JAV. Viskas vyksta slapta, pasislėpus nuo žmonių, ne, neklausant parlamento, kuris bando teikti gairės, kurių nesilaikoma. Ir tikrai netokiu būdu mes užtikrinsime demokratiją ir susigražinsime žmonių pasitikėjimą. Bueno, pues ahora es el turno Ačiū žodis poniai Malmstram. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū ponios ir ponai, ačiū už suteiktą galimybę aptarti tokį itin svarbų susitarimą, dėl kurio yra deramasi. TISA yra galimybė sukurti vienodas globalias sąlygas priekybos paslaugomis rytyje ir tai turi itin didžiulį potencialą, kalbant ir apie pasaulinę ekonomiką, ir apie ES ekonomiką. Juk ES yra ir taip jau atvira, kalbant apie investicijas, tačiau svarbu užtikrinti, kad mūsų įmonės taip pat galėtų investuoti ir užsienyje. Kalbant apie GATT susitarimą, tai yra bendrį susitarimą dėl prekybos paslaugų, jis turi būti atnaujintas, kad būtų atsižvelgta į pasaulinę situaciją, į pasikeitimus, reikia teisinio aiškumo ir tikslumo, kad viskas būtų tinkamai atlikta. Juk kalbant apie laisvąją priekybą, tai yra priemonė sukurti augimą, darbo vietas, skatinti investicijas, tačiau reikia tinkamai viską reglamentuoti, reikia tinkamų taisyklių. Siekime, kad jis ataptų daugia šalių susitarimu. Visiškai pritariu tam, ką dėl to pasakėte. Būtent dėl tos priežasties ES siekia, kad visa ta architektūra būtų kiek įmanoma atviresnė ir įtrauki ir kad palaipsniui galėtų vis daugiau šalių prisijungti prie šio susitarimo ir taip pat jos laikytųsi ir pasaulio darbo organizacijos taisyklių. Na ir tai, kad tekstas dėl TDO nėra įtrauktas, tai nereiškia, kad nebandome to pakeisti, juk siekiama, kad visos šalis pasirašytų tas svarbiausias TDO konvencijas ir mums tai yra vienas iš prioritetų. Viešusios paslaugos bei audiovizualinės paslaugos visada joms yra daroma išimtis. Tai yra aišku, visiems aišku, tai suprantu ir aktualu ir jums, supratau tai jūsų šios dienos pasisakymų. Viešusios paslaugos tokios kaip švietimas, sveikatos apsauga, vandens tiekimas, taip pat audiovizualinės paslaugos, jos nėra įtrauktos. Jos negali ir neturi būti privatizuotos. Na ir jeigu taip jau nutiktų, nėra nei šiame susitarime, nei TTIP susitarime, numatyta jokių nuostatų e, priimti sprendimą nacionaliniu mastu ir sugražinti e, viską į ankstesnį būvį. Na taip pat teisė viską tinkamai reguliuoti ir nediskriminuoti, tam nėra daroma įtaka. Visos valdžios institucijos gali primti teisės aktus susijusius su aplinkosauginiais ar sveikatos apsaugos standartais. Niekas nesikeičia šioje srityje. Kalbant apie tą skaidrumą, uh, Iš ties bandome, kad ES indėlis būtų kiek įmanoma skaidresnis dauguma ES pasiūlymų ir kiekvieno vykstančio dėrybų raundo apibendrinimas, išvados yra pateikiamos internete. Galite susipažinti su visais tam pateikiamais dokumentais, tačiau be abejo, tai yra sudėtingos dėrybos, ten dalyvauja tikrai ne viena suinteresuota šalis ir mes tikrai negalime viešai atskleisti, pavyzdžiui, Australijos, Turkijos ar Pakistano pateiktų pasiūlymų ar dokumentų. Na taip, e, galbūt e, jų skaidrumo politika yra šiek tiek kitokia, tačiau mes dėje neturime teisės skleisti su, su jomis susijusios informacijos. Na ir kartais tam tikrą informaciją nutekinama į internetą, kažkokie tai pasiūlymai ar kiti tekstai. Ir nebejotinai stengsimės suteikti dar daugiau skaidrumo vykstančioms dėryboms, tenksime užtikrinti, kad ir jūs, parlamento nariai, taip pat, kiek įmanoma, labiau įsitrauktumėte į vykstančius procesus. Na ir be abejo, jūs kaip ir valstybės narės turėsite savo e, pasisakymo galimybę, juk suteikėte mums e, tokį įgaliojimą, tą įgaliojimą mums suteikė ir 28 valstybės narės. Ir puikiai suprantu tas abejones, kurias išsakėte šiandieną. Mes bandome į tai atsižvelgti ir toliau tai darysime. Ir nebejotinai tuo abejonių turite ne tik jūs, bet ir ES piliečiai. Tačiau reikia nepamiršti ir kitos šio reikalo pusės, reikia nepamiršti to milžiniško nedarbo apie mūsų Europos Sąjungą. Milijonai žmonių neturi darbo ir manau, tiza yra galimybė paskatinti augimą, kurti naujas darbo vietas, tačiau reikėtų paieškoti to aukso viduriuko, kad viskas būtų gerai. Na ir Kalbant apie vykstančias dėrybas, ir šią savaitę vyksta naujas raundas ir kai tik jis bus baigtas, pateiksime naujausią informaciją. Na ir tikiuosi, kad galiausiai sustarimas bus tas e, visų siektinas aukso viduriukas ir kompromisas. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Reding už tikrai puikiai atliktą darbą, džiugu, kad e, taip aktyviai kolegos jūs palaiko. Ačiū ir visiems dalyvausiams komitetam bei šešėliniams pranešėjams. Dėkoju ponui pirmininkui. Ačiū dabar žodis poniai Vivian Reding, pranešėjai. Pone pirmininkė, Kaip matėte, daugelis kalbėjusių parlamento narių e, pasisakė vieningai už e, skaidrės taisyklės, už teisingesnę, susižiningesnę pasaulio prekybą, už apusiškumą prieigoje prie rinkos, už e, galimybės, už teisės didesniam skaičiui vartotojų. E, globalizacija ir skait, skaitmeninė era yra ir iššūkis. Ar mes norime, kad Europa būtų uh, žemynas, kuriame, kuris yra erdvė be, mu, be muitų, kur, kur nebūtų jokių įstatymų, parlamento atsakymas yra labai aiškus. Ne, mes norime uh, šiandien para, surašyti žaidimo taisyklės, kad, nepri, kad, kad uh, būtų galima jų laikytusi. Norime susitarties, kuri gintų mūsų įmonės ir mūsų piliečius. Ir mes norime, kad politika pasikeistų. Nuo Europos parlamento rinkimų 2014 prie ES prekybos politikoje pučia nauji vėjai. Ir šiuo pranešimu parlamentas atveria naują e, lapą ir jeigu nebus mūsų, laikomas mūsų rekomendacijų, jeigu nebus naudos įmonėms, piliečiams, jeigu nebus užtikrintas saugumo tinklas piliečiams. Aš primenu politinėms frakcijoms e, tvirtai toliau remti laikyti šios pozicijos kaip ir rengiant šį pranešimą. Ir balsavimas parlamente e, reikš, kad reikės atsižvelgti į parlamento rekomendacijas, kaip sakė e, komiteto, inta komiteto pirmininkas. Pasisakom, pasisakome už aišku tekstą, pasisakome griežtai ne e, dėl nesažiningų kompromisų. Ačiū poniai Rėdė.